So welcome everyone. The Constitution. Sveiki visi. Ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto steigiamasis posėdis pradedamas. Žinau, kad kai kurie nariai, ponas Akmar, ponas Makart ir ponas Timas Hau pranešė, kad negalės dalyvauti šiame posėdėje. Taip pat Alde frakcija ir nominavę keturis narius. Tiklę. O ši frak, todėl ši frakcija turi teisę į keturis balsus. Todėl šiandien gali balsuoti iš viso 16 narių. Sekretariatas gavo žinių apie šios pakeitinius narius, kurie balsuos iš APP, ponas Lenkadek pakeis poną Darių Šosatį iš APP, ponas Sarį Švolskį pakeis poną Gunarą Hotmarką iš Aldė, ponas Nils Torvalds pakeis poną Toirerį, žaliųjų ponas Reimonas pakeis pona Skota Kato iš socialistų. Ponas Tyvos Andžiai pakeis pona Alfredą Saną. Iš socialistų taip pat pona Isabel Vilimonte pakeis pona Renato Soro. Ir vienas kolega pakeis ponę Merisdotus. Dabar pereiname prie pirmininko rinkimų. Dabar patikrinsime, ar kvorumas reikalingas balsavimui yra pakankamas. Tai yra 15 narių turi būti. Kvorumas yra. Dabar Pradedame pirmininko rinkimus ir prašau pareikšti, ką siūlote į kandidatus. Pane Ferreira, ačiū pirmininkė. SRD frakcijos vardu noriu pasiūlyti mūsų kolegą Roberto Galtieri tapti kon komiteto pirmininku. Ar kandidatas sutinka? Ačiū, pane Galtieri. Kaip suprantu, ponas Galtieri paskelbiamas komiteto nariu, pirmininku. Ir prašau į užimti pirmininko vietą. Thank you, colleagues. Ačiū kolegos, man didelė garbė, dabar galime perėti prie vicepirmininkų rinkimo. Prašau pateikti pirmojo vicepirmininko kandidatūrą. Ačiū pirmininkė, pirmiausia sveikinu e, Jūs patį. EPP frakcija norėtų kandidatu pasiūlyti e, kolegą ir draugą Markusą Ferberį. Ačiū. Daugiau kandidatų siūlomų nematau. Ar kandidatas sutinka būti nominuotas? Prašom dabar prisijungti čia prie manęs. cooperation. Can... Dabar galime pereiti prie antrojo vicepirmininko rinkimų. Ar bus kandidatų? Ačiū pirmininkė. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu noriu pasiūlyti Piterį Saimoną tapti antrojo vicepirmininku. Ačiū. Ar bus kitų kandidatūrų? Kitų kandidatų nebus. Tai jeigu e, Simonas sutinka, tai prašom čia. Simon. I think you have to say. I don't Visi kandidatai yra pateikę finansinių interesų deklaracijas, įskaitant ir pirmininką, ir galime toliau perėti prie trečiojo vicepirmininko rinkimų. Ar bus e, kokių kandidatų pasiūlyta? Taip, ECR frakcijos vardu noriu pasiūlyti poną Bertą Liukę. Ačiū, ar bus kitų kandidatų? norėčiau paprašyti pagal taisyklės slapto balsavimo dėl šio kandidato. Pagal taisyklės šis, pra, šis prašymas turi susilaukti dešimties narių paramos. Ar bus tiek bent dešimt narių, kurie pritartų tokiam prašymui? Taip. Todėl Dabar turime perėti prie slapto balsavimo. Pirmiausia, turiu papasakoti apie taisyklės. Bus balsuojama elektroniniu būdu, todėl visi turi išsitraukti savo elektroninės korteles, jas įdėti į aparatą ir galėsite balsuoti taip arba ne. Žalia, žalas mygtukas yra taip, raudonas ne. Duosiu laiko visiems nariams pasiruošti. Aš esu naujas Europos parlamente, norėčiau prisistatyti, taigi kaip ir sakiau, esu naujokas ir noriu prisistatyti prieš balsuojant. Uh, Pagal taisyklės nenumatyta jokia diskusija. Kalbame tik tai apie pirmininko ar vicepirmininkų rinkimus. Tokia yra procedūra, bus slaptojama balsai, ponia Freira. Taip, ponia pirmininkė. Yra daug naujų narių, o balsavimas bus slaptas. Aš prašyčiau atvirai išbandyti balsavimo sistemą, kad visi žinotų, ką daro balsavimo metu. Pirmininkė, dėl procedūrų mano kolega Luka patiktas kaip kandidatas. Socialistai nori balsuoti dėl to, ar jis geras kandidatas ar ne. Aišku, kad pagal taisyklės galite duoti jam dvi minutės paaiškinti, kodėl jis tinkamas kandidatas. Ir aišku, kad tai prieštarauja nu, teisingumui, parasam teisingumui perėti iš karto prie balsavimo, neduodant jam pasisakyti, galėtume leisti jam skirti dvi minutės. Taip, aš galiu leisti pasisakyti maksimaliai dvi minutės ir prisistatyti. Vielen Dank, Herr Präsident. Mein Name ist äh, Bernd Lucke, ich bin Professor. Ačiū, pirmininkė, aš esu ponas Lūkė, esu makroekonomikos profesorius. Taigi, esu ekonomikos ekspertas ir e, ekonominės konjunktūros ir ekonominio augimo klausimais dirbu Hamburgo universitete. E, visai neseniai pasukau į politiką, Vokietijoje e, dirbau su alternatyva Vokietijai, naują partiją įkūriau nes mes norime kritiškesnio požiūrio į ekonomikos atsigavimą, į euro krizę lyginant su kitomis Vokietijos partijomis. Aš supratau, kad kai kurios frakcijos pageidauja užblokuoti mano išrinkimą. Būtent todėl paprašiau pasisakyti, nes e, jeigu galėčiau prisistatyti, pristatyti savo kandidatūrą, taip kolegos galėtų geriau pasirinkti balsuodami slaptai. Kodėl balsuoti prieš mane. Aš nemanau, kad prieš mane asmeniškai čia kažkas e, būtų, nemanau, kad ir mano ekonomikos žiniomis yra abejojama. Kodėlgi už mane galėtų kolegos balsuoti neigiamą, tai yra prieš. Aš e, manau, kad e, norėčiau trumpai pristatyti savo poziciją dėl euro. Mano manimu, Euras yra ta valiuta, kuri įsuko į Europą, Europos Sąjungą į didžiausią nuo įkūrimo krizę. Tai liečia tiek valstybių narių konkurencingumą, tiek valstybės skolą. Didžiulės išlaidos e, ant valstybių pečių gula. Mes bandėme įvairiausius sprendimus taupimo politiką taipogi buvo bandoma politinius sprendimus priimti, e, paskolas teikiant, gelbėjimo paketus e, rengiant, tačiau aš manau, kad taupimų ir valstybės skola mažinant nieko nepasieksime. Pirmininkas e, prašo kalbėtojo baigti kalbėti, nes minutės jau praėjo. E, jaunimo nedarbas yra būtent vienas iš tų aspektų, dėl kurio kritiškai reikėtų pažiūrėti į eurozonos krizę. Na ir dar, kaip europarlamentaras, norėčiau pasakyti, kad visa informacija, kurią suteikia centrinis bankas, yra konfidencialumo politikos saugoma. Ačiū, ponia Lūkė. Dabar galima balsuoti. Pirmiausia, išbandysim e, balsavimo korteles ir balsavimo sistemą, ponia Gilar. Aš norėjau tik tai pasakyti, kad vieną versiją išgirdome. Na, o Aš žinau, kad šioje institucijoje dažnai buvo diskutuojama dėl to, kad e, organai valdysenos būtų E, subalansuoti lyčių e, prasme. Neturime laiko diskusijoms, pagal taisyklės turime balsuoti. Pirmiausia, išbandysime sistemą, po to balsuosime. Prašom pabandyti balsuoti. This is a just a test. Dabar yra tik tai bandymas. Want to speak secret test. Okay, so ask the secretariat to provide a secret test. Okay. Norite slapto bandymo? Gerai, sekretariatas įjungs bandymą balsuoti slaptai. Norite dabar, norite pabandyti balsuoti slaptai. Ar matome teisingus skaičius? EPP vienu balsu per daug. Dabar gerai. Vienu socialistų balsu per daug. Ištraukite vieną kortelę. Vieno socialistų balsų per daug. Prašau socialistų frakciją vieną balsą atsimti. Turime 17, turi būti 16. Jūs tikriausiai neskaičiuojate pirmininko. Vienas iš pakaitinių narių turėtų ištraukti kortelę. I asking, there's a need to cut one of the... Prašau socialistą atsimti vieną balsą. Okay, okay, now... Okay, now... Gerai, dabar galime pradėti tikrąjį balsavimą. Leiskite man pabaigti. Kas pasisako už kandidatą, turi spausti žalę mygtuką, kas prieš raudoną. Left is yes. Kairysis mygtukas taip, dešinysis ne. Pradedame balsuoti. Okay. Baigiame balsuoti. 21 už, 30 prieš, 6 susilaiko. Taigi, kandidatas nėra išrinktas. Oh, Aš siūlau atidėti vicepirmininko e, rinkimus, kad politinės frakcijos turėtų laiko pagalvoti, Todėl balsavimas dėl vicepirmininko nutraukimas. Tęsime balsavimą per kitą, per kitą posėdžio, per, e, per kitą posėdį jo pradžioje Strasbūre.